pono Demera pranešimą imigracijos ryšių palaikymo pareigūnų tinklo sukūrimas. Ir iškart žodį suteiksiu ponui pranešėjui keturias minutės. Prašom. Pone pirmininkė, pone komisarė, iškart norėčiau padėkoti e, kolegui, kolegoms už paramą parodytą rengiant šį pranešimą tarybai ir komisijai, mano nuomonė, reiktų atkreipti dėmesį į tam tikrus terminus bei apibrieštis. Manyčiau, reiktų kalbėti apie teisėtą migraciją ir neteisėtą migraciją, o ne apie nelegalę migraciją. Vienose šalyse mm, neteisėta ar nelegali migracija yra baudžiamasis nusikaltimas, e, kitose nusikaltimas e, administracinis. Taigi nėra vieningo reglamentavimo. Akivaizdu viena vertus, kad e, panašaus, panašios veikos negalima besąlygiškai kriminalizuoti. Parengtame pranešime siekiame pakeisti apibrieštis bei sudėlioti akcentus taip, kad būtų galima tiksliai apibūdinti e, slaptą migraciją. Ketvirtaisiais metais buvo įkurta Frontex agentūra. E, ten reglamentuojama, kad Imigracijos ryšių palaikymo pareigūnai yra siunčiami į kitas valstybės ar trečiasias šalis, ten mm, palaiko ryšį su vietos kompetitinga institucija, padeda kovoti su nelegalia imigracija, padeda sugražinti nelegalius migrantus ir administruoti šios procesus. Mes kalbame apie reglamento galiojimo pratesimą. E, per tą laiką e, buvo sukurta Frontex agentūra, jos E, tikslas padėti tinkamai kontroliuoti išorinės sienas, užtikrinti operacinę pagalbą, taip pat atlikti pagalbinius tyrimus bei bendrai siekti pagerinti bei patobulinti išorinių sienų pagalbą. Ypač tais atvejais, kai valstybėms prie išorinių sienų reikia e, ekspertų ar materialinės bazės pagalbos. Akivaizdu, kad Frontex galėtų daug efektyviau veikti, jei būtų geriau pasinaudojama e, ryšių pareigūnų tinklo galimybėmis. Europos agentūra neturi jokių atstovybių už bendrijos ribų. Šis reglamentas taip pat turėtų padėti pasinaudoti sukauptą patirtimi, patirtimi, kurią turi šie migracijos skyriaus pareigūnai. To pradėdame reglamente nebuvo. Pakeitimo pasiūlymas taip pat apima atitinkamą patobulinimą dėl keitimosi informaciją kad tam tikros valstybės narės struktūros galėtų paprasčiau keitimas informaciją užtikrinti. Taip pat reikia keitimos informaciją tinklą sustiprinti bei sukurti platesnės galimybės informuoti, teikti ataskaitas bei tuo pasiremiant imtis atitinkamų veiksmų 63 ir 66 straipsnis sutarties čia yra teisinis pagrindas. Aš norėčiau baigti e, dabar savo pasakymą ir diskusijų pabaigoje norėčiau dar kartą pasisakyti. Ačiū. Dabar komisijos vardu, ponė Malstrom, prašom. President. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti lybę komitetui ir ypač pranešėjui, ponui Gestame yra ir šešėlėmis pranešėms už atliktą darbą šią ypatingai svarbę temą. Džiaugiuosi dėl susitarimo, kuris buvo pasiektas taryboje. Pas, pakeitimas padės padaryti glaudesnį bendradarbiavimą tarp Frontexo ir e, minėto ryšio palaikymo tinklo. Ir tai padės taip pat užtikrinti, kad e, taryba ir parlamentas ir nuolatos informuojami apie to tinklo nuveikiamus darbus. Man taip pat malonu, kad tie pakeitimai, kuriuos pateikė Europos parlamentas, e, atspindi žmogaus teisų aspektus. Ir tas aspektas atsispindėjęs e, sprendžiant nelegalios migracijos problemas iš trečiųjų šalių tam tikros sąrašo. Gaila, Tačiau 79 straipsnėje yra minimas, ne, minima nelegali migracija, dėl to tai atsispindi ir mūsų dokumente, o šiaip jums galėčiau pritarti. Dėkoju už jūsų pateiktus pakeitimus. E, ir tai yra tie pakeitimai, kurie susiję su Stokholmo programa. Ryšių palaikymo pareigūnų tinklas galės padėti geriau suprasti, kokius yra nelegalios migracijos šaknis, kaip geriau spręsti šio reiškinio keliamas problemas. Aš tikiuosi, kad bus priimtas šis reglamentas pernelyg nevėluojant tai padaryti ir aš manau, kad tas svarbus bendradarbiavimas migracijos e, problemų srityje padės mums tinkamai atlikti mūsų darbą. Dėkuoju. Ačiū, dabar pasisakys parlamentarai frakcijų vardu ir pirmasis Europos liaudės partijos frakcijos vardu, ponas Kailijo, dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisarė, brangus kolegos. Parlamente remiame tokius pasiūlymus, kuriais siekiama suvaldyti migravimo srautus tiek kalbant apie legalę, tiek apie nelegalią migraciją. Šis pasiūlymas kaip tik tais ir yra, manau, ką tik paminėtos dinamikos dalis ir be kita ko mes pateikėme pakeitimų susijusių su šiuo reglamentu, būtent siekiančių e, sukurti imigracijos iš jų palaikymo pareigūnų tinklą. Tai yra labai svarbus dalykas, labai svarbus bendradarbiavimas, nes jisai sukurtas dalyvaujant Frontexui. Kalbant apie ryšių palaikymo pareigūnų tinklą, imigracijos ryšių palaikymo pareigūnų tinklą, e, tai tas tinklas turi palaikyti ryšius su trečiosiomis valstybėmis, siekdamas kovoti su nelegalia migracija. Žinant, kad e, Frontexas neturi nuolatinės atstovybės ES, šis bendradarbiavimas iš tiesų yra labai svarbus. Agentūra remiasi E, ryšių palaikymo pareigūnų informaciją, ji turi įvertinti riziką ir taip pat e, stiprinti e, bendradarbiavimą tarp valstybių narių ir trečiųjų šalių. Informacija, kuri patenka į šį tinklą, yra perteikiama intranetu, valstybės narės E, koordinuoja tą informaciją, e, koordinuojasi pagal tą informaciją ir taip pat pagal tą tink, tas tinklas leis e, sutelkti reikiamus išteklius išorės sienų apsaugai. Kaip jau sakė kolega, aš iš tiesų pasakysiu, pakartosiu, kad darbas buvo puikiai atliktas. Pranešimas puikus ir iš tiesų buvo padaryta labai nemažų pastangų įdėta, kad būtų pasiektas susitarimo pirmus svarstymus. Nuo socialistų ir demokratų Claude Morais. Ačiū už suteiktą galimybę pasisakyti. E, socialistų šešinės e, pranešėjus vardu aš norėčiau uh, pasidžiaugti, kad ponas Mūrė sėkmingai bedardarbiavo su visais šešėliniais pranešėjais ir tvirtai gynė parlamento poziciją taryboje, nors buvo pateikti teisiniai, atsiprašau, techniniai pakeitimai, tačiau, manyčiau, parengti tai parlamento pasiūlymai geriau atsis, atspindė sudėtingą situaciją, kurioje dirba ryšių palaikymo pareigūnai. Jie yra nepaprastai svarbus e, tink, ir jų aktyvesnis vaidmuo padės užtikrinti sėkmingesnę kovą su nelegalia migracija, taip pat reikia e, aktyviau keistis informaciją tarp institucijų. Aišku, reikia nepamiršti m, mm, e, žmogaus teisių ir joms e, ryšių palaikymo pareigūnai turi skirti ypatingą dėmesį. Reikia šį klausimą nagrinėti iš pamatinių teisio pusės, ypač uh, E, kalbu apie galimybę asmeniui palikti e, bet kokią šalį, tai pavyzdžiui savo gimtinę ir paveikti nuo e, persiekimo. O dėl terminologijos, tai mes pasiekėme patenkinamą kompromisą. Tiesiog reiktų padėkoti ponui Demirą ir pasakyti, kad mūsų frakcija palaikys šį pranešimą. Ačiū. Dabar Alde frakcijos vardu ponas Ilčev. Dvi minutės, prašom аз също искам да се присъединя към тези които оценяват високо усилията на докладчика господин Диас Демера, тъй като... Aš norėčiau prisijungti prie visų, kurie sako, kad iš tiesų pastangos pranešėjo buvo įdėtos labai didžiulės ir puikias. Mes dabar galime diskutuoti apie pačias sudėtingiausias problemas ir surasti kompromisus, kurie mus visus, visus tenkina. Kaip e, liberalų ir demokratų mhm. frakcijos atstovė, nu, atstovas norėčiau pasakyti, kad rezultatas iš tiesų yra toks, kad į migracijos klausimo sprendimą integruojama žmogaus teisės. Akcentuodami šią žmogaus teisės mes galime garantuoti, kad e, bus e, laikomasi humanistiško požiūrio, gero požiūrio Frontexe ir kitose institucijose. Be to galės e, geriau bendradarbiauti ryšių palaikymo pareigūnai Frontexe ir mes galėsime pasiekti taip pat, kad tokio rezultato, kad e, žinios pagilės e, ir galima bus lengviau sutvark, su, suvaldyti migravimo srautus. Valdymas yra būtinas ir turi būti efektyvus valdymas, nes e, labai stiprėja ir nuolatos tik stiprės migracijos srautai. Atsiprašau, kad jūs nutraukiau per anksti, buvo problemų su vertimu, e, bet tikiuosi, kad jūs pasakėte viską, ką e, tikėjotės pasakyti. Ačiū už supratingumą. O dabar e, vieną minutę, ponė Keller, Verts Ale vardu. Ačiū. Taip pat noriu padėkoti pradėšioju Dijas Demer už puikų darbą. Ryšių palaikymo pareigūnai neturėtų būti laikomi tik deportacijas paspartinančiais pareigūnais, jie turėtų atidžiai stebėti žmogus teisų situaciją E, tose šalise, kuriuose dirba, bei padėti e, prieglobščio prašytojams ir sugražintiems asmenims. Džiaugiuosi, kad pranešėjas e, įtraukė žmogaus teisų aspektą į savo pranešimą tač, ir ko pasigėdau pradinėme pasiūlyme. Taip pat sveikinu tai, kad suteikėte didesnį vaidmenį EP, kadangi tai yra vienintelė tiesiog išrinkta es institucija, įgavusi daug galio po Lisabonos sutarties, nors panašu, kad kol kas tą ne visi suvokia. Taigi sveikinu pranešėją su puikiai atliktu darbu. Rytoj balsuosime už tą jūsų pasiektą ir sunkiai sudarytą kompromisą. Dėkui. Ačiū. Dabar UE ir NGL frakcijos vardu ponas Tavarės pusantros minutės. Ačiū. Pone pirmininkė, noriu padėkoti E, ponui Demeira už puikų darbą, e, tikrai puikus bendradarbiavimas, ne vienas kolega to pasidžiaugia. Kilo problemų su nuorodomis ir apibrieštimis, nebuvo aišku, mes čia kalbame apie nelegalę ar neteisėtą migraciją. Pranešėjas labai dinamiškai elgėsi, labai konstruktyviai atsižvelgė pasiūlymo apimti ir įnešė tą tikslumą, kurio o, pasigėdome e, iš tarybos ir komisijos pasiūlymo. Taigi, mums reikia aktyvesnių taisyklių, kurios reglamentuotų neteisėtų asmenų ar žmonių be dokumentų migraciją. E, panašu, kad kol kas imigraciją mes reagavome represinėmis priemonėmis, e, bet situacija po truputį keičiasi, turime Schengeną, e, turime Frontexą ir regime, kad ryšių palaikymo pareigūnų vaidmuo taip pat pasikeis. Tačiau e, represijos tęsiasi. Manyčiau, parlamento e, kairė suprato, kad represinės kovos su migracija nedos naudos. Reikia šios žmonės e, ginti teisiškai, užtikrinti jų teises. Manyčiau, pono Demeros pranešimas yra žingsnis į priekį ir aš jį palaikau. Mes balsuojame dėl susitarimo per pirmąjį svarstymą. Aš manau, kad galime pasiekti daugiau, tačiau ir taip jau nemažai nuveikėme. O dabar FD frakcijos vardu, ponas Nocel, vieną minutę. Pone pirmininkė, e, suverenios valstybės e, pačios nusprendžia, ką įsileisti ir ko ne. Deja, kar... Junktinės karalystės e, vyriausybė atidavė šią teisę beveidžiams Briuselio biurokratams ir ką dabar regime, negalime valdyti migracijos į savo šalį. Tai reiškia, kad mm, vietiniai gyventojai neranda darbo ir jų algos sumažėjo dėl migrantų. Aš nemanau, kad ryšių palaikymo karininkai gali sustabdyti tuos procesus. Taip pat yra e, dviejų standartų migra migracijos sistemą, jeigu jūs esate ne iš S šalies, jums taikomas vienas e, taisyklos, jeigu iš S visiškai kitos, tai yra visiškai neteisinga. Sakoma, kad šis pranešimas padės kovoti su neteisėta migracija, bet tačiau kas e, nutiks, jeigu Rumunija, pavyzdžiui, suteiks pilietybę šimtiems tūkstančiams nelegalių migrantų, tai kurgi nuves mūsų tokia e, Mm, politiką. Akivaizdu, kad reikia kiekvienai valstybei kontroliuoti savo sienas ir tikrai nepritariu e, tai neatsakingai, neatstovaujamai veiklai. Jei kiekviena valstybė narė turėtų teisę kontroliuoti, kas atvyksta, atvyksta į ją ir ko nesileisti, būtų daug geriau. Pone Morvai, ponė Natal, turiu Jums klausimą. Ar būsite pasirengęs atsakyti? Prašom. Ačiū. E, parlamentaras iš Junktinės karalystės kalbėjo apie tai, su kokiais sunkumais susiduria Junktinės karalystės darbuotojai dėl imigracijos. Aš esu iš Vengrijos. Daug vengrų yra priversti keliauti į Junktinę karalystę tiek gydytojai, tiek seselės, tiek e, kiti kvalifikuoti darbuotojai. Jie keliauja Junktinę karalystę vien dėl to, kad ten algos didesnis. Jie studijavo Vengrijoje ir įgavo puikią kvalifikaciją. Dėja, pirmininkė nutraukė. Ma, Ir prašom atsakyti, paklausykite, jeigu gydytojai, stomatologai nori atvykti mm, į Jungtinę karalystę ir mums jų reikia, tai prašau, duris atviras, tačiau dabartinėje situacijoje rinka yra persotinta, mes negalime kontroliuoti iš es atvykstančių piliečių ir tai yra fundamentaliai neteisinga, tai blogai, tai išmeta žmonius iš darbo. Na, pavyzdžiui, šį rytą uh, mane atvežė taksistas, kuris anksčiau buvo mūrininkas, bet jį, jis prarado darbą dėl Lenkų konkurencijos ir tai yra neteisinga ir blogai. Ačiū. Dabar pasisakys neprisijungusiųjų narių vardų ponas Kleis. Pusantros minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Akivaizdu, kad kova su nelegalia imigracija gali sulaukti mano palaikymo. Ir jeigu mes norime sustiprinti Frontex mm, per ryšių palaikymų pareigūnų tinklo plėtimą, aš tam pritarsiu, tačiau norėčiau pabrėžti, kad negalime užsimerkti prieš institucinius ir biurokratinius procesus ir kad neturime pamiršti bendro tikslo. Nelegalios imigracijos problema yra politinio poveikio. Būtent reikia politinės valios ją išspręsti. O šiandien konstatuojame, kad vis dar yra tokių valstybių narių kaip Belgija, kuri e, nelegalią imigraciją atlygina dėl politinių ir ideologinių mm, priežasčių ir įteisina nelegalius migrantus nepateisinomis priemonėmis. Tokiu būdu e, yra nelegali migracija skatinama, vietoj to, kad e, su jie būtų kovojama. Na, gali Frontexe dirbti tiek pareigūnų, kiek tik mes e, įsivaizduojame reikia, bet tai problemos neišspręs. O dabartinėme pranešime aš regiu rekomendaciją kalbėti ne apie nelegalę imigraciją, bet apie neteisėtą imigraciją. Aš čia nesuprantu skirdumo ar pavadinę reiškinį kitų vardų mes išspręsime problemą, įsivaizduosime, kad jos nėra, tai tikrai Orvelo verta e, lektūra. Mums reikia kalbėti tiesiai apie nelegalią migraciją ir neteisėtus imigrantus. Ačiū, dabar pasisakys e, parlamentarai savo vardu ir ponas Papanikolau, dvi minutės, prašom. Karisto, kirie proedrė. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pats faktas, kad beveik visi kolegos pono Dizdomero pasveikino ir visus šešėlinius pranešėjus, kurie prisidėjo prie šio pranešimo e, sudarimo, rodo, kad e, darbas iš tiesų labai rimtas ir rezultatai puikūs. Tad aš taip pat norėčiau juos visus pasveikinti. Brangus kolegos, šių dienų diskusijos yra labai svarbios, nes šiandieną iš diskusijų galime suprasti, jos mums įrodo, kad mūsų pastangos suvaldyti nelegalius imigracijos rautus ar tai būtų legali ar nelegali migracija. Mes turime koordinuotis ir būti solidarūs tarp valstybių narių. Mes labai teigiamai išnaudojame visus instrumentus, kurie yra pateikti mūsų e, naudojimui ir mes e, Žinome, kad šitas tinklas sieja 130 šalių, sukurtas buvo Frontexas, buvo sukurta e, tarnyba e, prieglopščio suteikimui, mes naudojamės Europos fondais ir mes stipriname biudžetą kiekvienais metais. Taigi dabar mes atėjome į tokią stadiją, kai visais instrumentais galime pilnai pasinaudoti, juos tarpusavyje sukoordinuoti. E, Frontexo poreikiai yra koordinuojami per ryšių palaikymo pareigūnus ir tuos instrumentus mes galime vis geriau ir geriau sukoordinuoti. Kitaip tariant, mes einame teisingų kelių, pažangos kelių. Bet tai nereiškia, kad mes pasiekėme tikslo. Kai matome, kad Graikijoje 90 procentų imigrantų atvykstančių yra nelegaliai atvykstantis imigrantai ir jie atvyksta Europos Sąjungą. Taigi, kaip matome, yra dar labai daug darbo, e, daug darbo reikia atlikti, tačiau dėka visų šitų pastangų, kurios yra dedamos, mes visi galime likti optimistai. Bendradarbiavimą dar galime pagerinti, galime būti dar solidaresni, galime pasiekti dar geresnių rezultatų. Pone komisarė, būkite užtikrinta, kad mes remsime visas pastangas iš komisijos e, ir komisija kiekvieną kartą, kai bus rengiama panaši iniciatyva, dalyvaus. Danke, Ponas Melce, vieną minutę. Ačiū. Pone pirmininkė, Frontex atlieka labai svarbu operatyvinį bendradarbiavimą ir tai padeda kovoti su nelegale migracija. Manyčiau, kad tranzitinės šalise reikia stiprinti tą kovą. Akivaizdu, kad migracijos uh, institucijos turi glaudžiai bendradarbiauti, tai e, racionali priemonė kovoti su nelegalinė migracija, turinčia sunkių pasiekmių visiems europiečiams būtina užtikrinti, kad informacija ryšių palaikymo pareigūnai galėtų keistis kaip įmanoma greičiau, be biurokratinių mm, trukdžių. Bendrai migracijos klausimų reikia stiprinti bendradarbiavimą tarp visų institucijų, reikia e, stiprinti Frontexą, dėl to turi sutarti visos valstybės narės, tai padės e, sėkmingiau ginti mūsų išorinės sienas. Pirmininką, ačiū. Dabar spontaniškos diskusijos. E, ponas Buzutil, pirmasis, prašom. Grazie, signora Presidente. Pala raporter. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dėl Frontex reglamento norėčiau pasakyti štai, ką labai džiaugiuosi tuo, kaip šis teisės aktas buvo rengiamas. Mes tikrai sulaukėme visokieropos pagalbos ir aš manau, kad mes priėmėme šį dokumentą padėks, padėsime Frontex agentūrai. Manyčiau, kad reikėjo pakeisti šios organizacijos e, įgaliojimus Tai buvo padaryta ir šį mėnesį jau tas numatytas pasikeitimų teikimo laikotarpis baigėsi. Tikiuosi, kad sausį vasarį Libė komitetas jau galės patvirtinti pakeitimus dėl Frontex pranešimo ir mes galėsime pagaliau šį klausimą baigti svarstyti komitetuose. Ir paskui galiausiai galėsime tęsti tą procesą toliau, kad jį galėtume užbaigti. Mes turėsime šiuos ryšių palaikymo pareigūnus, šį tinklą, e, mums labai padės, nes bus galima sėkmingai keistis informaciją su Frontex. Dėkoju. <coughs> Dėkoju, ponė pirmininkė. Šis pranešimas turėtų sulaukti teigimo, teigimo balsavimo, bet pakeitimų dėka šis pranešimas buvo smarkiai pakeistas ir tie pakeitimai mums pasirodė nenaudingi. E, žodis nelegalus buvo pakeistas neteisingai parengtas ir, ir panašiai. O aš manau, kad daiktus reikėtų vadinti savais vardais. Svarbu yra tai, kad buvo numatyta sukurti ryšių palaikymo pareigūnų tinklą, kurie galėtų dirbti konsulinėse tarnybose ir tarptautinėse organizacijose. To tinklo tikslas turėtų būti padėti kovoti su nelegalia migracija, o nelegalus migrantai turėtų būti gražinami į šalį, iš kurios atvyko. Tai taip pat padės keistis informacija tarp valstybių narių, ambasadų keliu ir tarptautinių organizacijų keliu. Tai galbūt padės kovoti su nu-, organizuotu nusikalstamumu. Per nelik daug gyvybių buvo prarasta. Kovoti su šiuo reiškiniu nelegalia migracija yra tas iššūkis, prieš kurį mes negalime sustoti. Ponas Obermeier, ačiū ponė pirmininkė. E, valst valstybės narės mano, kad ryšių palaikymo pareigūnai yra stiprus e, būdas kovoti su nelegalia migracija. Mums reikia tokio tinklo, reikia stipresnio Frontexo, reikia, kad būtų keičiamas informacija, geriausia praktika. Akivaizdu, kad sinergija padės pagerinti sienų apsaugą. Aišku, kad Frontexas kolas neturi savo celių atstovų trečiuosiuose šalyse. Čia reikia tęsti mm, dėrybas dėl redmisijos e, susitarimų su visomis šalimis, ypač Afrikas, nes kol kas situacija yra, yra tikrai chaotiška. Kol kas e, procesai juda labai lietai, tai turi neigiamų pasiekmių visoms valstybėms narės. Reikia dėrėtis, Frontexą būtina stiprinti, o valstybės narės taip pat turi prisiminti savo pareigą Europos Sąjungai. Ačiū, ponas Šegedį. Köszönöm a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselőtársaim. A jelentésre... Ačiū, ponė pirmininkė, ponios ir ponai parlamentarai. Pasiūlymas yra aiškus. Tikrai buvo nepriimtinas dalykas sutikti, susitaikyti su migracija ir problemas dar labiau užaštrinti. Kolegos kuria nuostatas migrantų ir e, prieglapšio prašytojų naudai. E, nepri, nepriimtina, kad tas e, žodis nelegali migracija būtų pakeistas m, terminu neteisėta migracija. E, man atrodo, kad teisėtų niekas negali būti, kas, kas prieštrauja įstatymui. Ir būtų gerai, kad tie parlamentarai, kurie čia posėdžiauja, e, tai kaip nors įsisamonintų. Deja, šis pranešimas yra tikra karikatūra, tai yra parlamento karikatūra. Ačiū, panas Bruns. Uh, Dėkuoju. Reglamento pakeitimas paskatins geresnį keitimas informaciją, kad būtų galima tinkamiau valdyti legalią ir nelegalią imigraciją. Kaip ten bebūtų, aš manyčiau, kad migracija remiasi neteisingų požiūrių. E, atvyksta kitų kultūrų žmonės, jų kultūra prieš pastatoma čia, mūsų kultūrai ir dažnai tai būna tie žmonės, kurie nebūna pirmos kartos migrantai. Egzistuoja skirtingos kultūros, egzistuoja atskiros tautos, atskiri žmonės. Trečiojo pasaulio žmonių atvykimas į čia reikštų, kad atvyksta trečiojo pasaulio problemos ir tradicijos čia. Tai vyksta jau pastaruosius šešis dešimtmečius, tam negalima pritarti. Vai, bitte schön. Čelitāršai, itlenas ideja ona. Pone pirmininkė, ponios ir ponai, gerbiami kolegos, aš manau, kad būtų reikalinga ieškoti tinkamų problemų sprendimo būdų. Aš norėčiau, kad kiekvienas turėtų turėti teisę savo šalyje gyventi ir rasti ekonominės ir darbo sąlygas tokios, kurios yra lygios e, vienodos visiems darbo rinkoje, kad atvykę žmonės nebūtų laikomi antros kategorijos, antrarūšiais kažkokiais piliečiais. E, vengrų medicinos seserys ir daktarai dažnai dėl ekonominių E, dalykų tampa ekonominiais migrantais. Jie migruoja Europos Sąjungoje, jie vyksta į kitas šalis. Tad aš manau, kad šią situaciją reikia analizuoti, reikia išsiaiškinti, kas ir kaip. Ir svarbu, kad visiems migrantams būtų užtikrintos vienodos normalios darbo sąlygos, pavyzdžiui, kvalifikuotiems medicinos e, darbuotojams ir, ir kitiems. Ačiū. Pone Malstrom. Dėkoju. Na, diskusijos e, aiškiai nebuvo pasakyta, bet ponas Sistemėra e, pasakė aiškia savo paramą šiam dokumentui, leiskite pasveikinti jūs. Jūs taip pat minėjote, kad džiaugiatės kaip ir aš, kad yra sustiprinamas žmogaus teisų aspektas sprendžiančios klausimus. Žmogaus teisės yra ypatingai svarbus aspektas. Džiaugiuosi, kad jis dar kartą atspindėtas šį kartą. Mes turime atsižvelgti į tai, kalbame apie legalią migraciją pirmiausia. Turi būti nepužmirštamas ryšys tarp žmogaus teisių ir uh, e, prieglopščio prašytojų ar migrantų. Mes tenksimės rinkti informaciją dėl kilmės šalių ir tenksimės nagrinėti kiekvieną e, prieglobšio prašymo atvejį atskirai. E, mes tengiamės visada užmėgsti kontaktus su kilmės šalimis tam, kad būtų galima su nelegalia migracija tinkamai kovoti tačiau svaigu, svarbu tinkamai įvertinti kiekvienu atveju žmogaus teisų aspektą. Kilmės šalyse dėja į jį ne visada yra tinkamai atsižvelgiama. Tačiau šis aspektas yra mūsų darbo tvarkės tarp pirmųjų punktų, tarp svarbiausių punktų ir labai džiugu, kad jūs taip pat šį klausimą iškėlėte. Dar kartą ačiū visiems pranešėjams už atliktą darbą. Ačiū poniai komisarė. Dabar žodis e, Dvi minutės, ponui pranešėjai, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Taip pat ir komisariai norėčiau padėkoti už e, malonių žodžius ir už pasiryžimą dirbti. Dar kartą norėčiau pasakyti, kad aš žaviuosi, kaip jūs e, valdote jums skirtas e, lėšas. 18 su savo pareigom tvarkotės. 18 buvo pasisakiusių jų šiandieną ir visi paremė pranešimą. Aš norėčiau pasakyti didelį ačiū visiems, kurie pataisė arba patobulino kai kuriuos esminius šio pranešimo aspektus. Aš ypatingai galvočiau šioje vietoje apie žmogaus teisų skyrių, apie E, prieglopščio paramos e, biurą ir apie e, prie, prieglopščio prašytojų paramos institucija. Deja, nelengva susitarti tarpusavyje, tačiau norėčiau pabrėžti, kad viskas, ką mes padarėme, visos pastangos, kurias įdėjome, siekdami konsensuso, tikrai pasiteisino ir mes pasiekėme tą konsensusą. Jeigu E, cent, kai dešiniai centristai ir, ir e, krikščionys, demo, kaip, kaip ir e, krikščionys demokratai, aš sakyčiau, kad turi būti vartojamas neteisėta migracija, nes nelegali migracija yra neteisingas terminas. Labai ačiū visiems kolegoms už parmą, taip pat norėčiau padėkoti visiems kolegoms, kurie šį vakarą pasisakė, net jeigu ir ne visada jie pritardavo mūsų mintims. Ačiū, baigiame diskusijas šią temą, balsavimas vyks rytoj. Mėly kolegos, dabar mūsų darbo tvarkėje ponios Mat.